18 valandą. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra kolegės Foster pranešimas apie bendrą Europos dangaus teisės aktų įgyvendinimą. Norėčiau suteikti žodį pranešėjai. Keturios minutės. Thank you, thank you, President. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jokios abejonės yra. Nėra dėl to, kad 12 metai yra posūkio metai įgyvendinant bendro Europos dangaus teisės aktus. Europos komisija parengė pranešimą. Ir aš per savo iniciatyvinėme pranešime paminėjau daugelį dalykų, kuriuos minėjo kolegos, taip pat ir transporto komitete Liepos mėnesį. Bendro Europos dangaus teisės aktų gyvendinimas e, patiria sunkumų, dar lieka daug iššūkių, kuriuos reikės veikti. Europos oro E, pervežimų apimtis augo, tai ekonomikos augimui gera naujiena, tačiau dar tebelieka daug potencialo valstybėse narėse. E, tad reikėtų kuo greičiau spręsti problemas, kad neiškiltų veiksmų rizikos augant e, šiems transporto srautams. Pareigūtina pasitelkti tik pažangiausias technologijas. Europos bendro dangaus teisės aktus būtina tinkamai įgyvendinti, jų negalima ignoruoti. Buvo atlikta Cezar studija, daugiau negu 3000 darbo vietų galima sukurti atskiruose regionuose, sutaupyti šimtus tonų CO2 iš metalų ir pagerinti oro transporto efektyvumą bei sumažinti išlaidas vartotojų. Taip pat būtų galima pagerinti ir mūsų rinkos, paslaugų teikimą ir padidinti mūsų rinkos dalį šioje srityje. Būtent šių priežasčių jau pakanka, kad uh, mes dirbtume, kad šis sektorius būtų kuo efektyvesnis, nes aplinka, darbo vietų kūrimas yra svarbus dalykai, nes daugelis e, valstybių patiria ekonominę recesiją. Visas šis teigiamas poveikis būtų pastebėtas visose valstybėse narėse. Ir e, tą pajus visi ir gamintojai, lėktuvų gamintojai, ir mažos jūtinės įmonės, ir, e, pavyzdžiui, toks sektorius kaip turizmas taip pat turėtų naudos. Tikiu, kad šių projektų dėka sukurtos darbo vietos bus tos, kur žmonės uždirbs tinkamą atlyginimą, kad ten dirbs kvalifikuoti darbuotojai. Svarbu, kad oro e, dispečeriai būtų tie, kurie galėtų laisvai keliauti, laisvai judėti visur ir rasti darbą. Būtina, kad šis sektorius taptų tvirtas ir labiausiai pritaikantis inovacijas. E, tarp svarbiausių iššūkių yra Europos oro erdvės fragmentacija. Būtina e, spręsti šią problemą. Būtent dėl tos fragmentacijos oro transportas yra pernelik lėtas ir tai yra neprimtina. Daugelis e, valstybių narių turėtų išgirsti mūsų signalą, nes valstybės narės prieš dešimt metų, kurios pasirašė po šiuo projektu ir mes tebe turime tuos teisės aktus, kurie dar nėra įgyveninti. Šalis per pastarosius metus prisijungusios prie ES turėtų taip pat pritaikyti tuos aktus. Mes esame technologijų vystimosi viena iš pažangiausių erdvių pasaulyje. Būtina, kad įmonės galėtų tinkamai naudoti su mis geriausiamis technologijomis. Svarbiausia bendradarbiauti yra su kaimininėmis valstybėmis, įskaitant ir karinės rytį, kad būtų galima išsiaiškinti, ar mūsų gaminamos sistemos yra e, tokios, kurios yra saveikios su kitomis sistemomis, naudojamos kitose šalyse. E, šių teisės aktų gyvenimas yra labai svarbus ir dabar yra būtina parimti priemonės tam, kad būtų galima visų tų padarytų investicijų naudą pajusti. Pone pirmininkė, aš norėčiau apibendrinti pasakydama štai ką. Aš matau, kad yra problemų, kur negalime vieni jų išspręsti, būtina iškoti problemų kartu. Mes taip pat konkuruojame ir su naujomis iškylančiomis valstybėmis ekonomiškai Afrikoje, piet, e, Azijoje, Pietų Amerikoje ir artimuose rytuose. Visą tai be abejo palieka pasiekmių. Valstybėms narėms reikia nustoti e, slėptis kiekvienai savo kampe, būtent spręsti problemas kartu būtina, kad sulauktų sankcijų tos valstybės, kurios netaiko tinkamai nuspręstų teisės aktų. Ponas Kalas, komisaras, kurio čia nėra, E, turėtų žinoti, kad aš jam reiškiu visą, visą pusę savo paramą, kad pagaliau tie teisės aktai būtų įgyveninti. Dėkuoju. Ačiū, poniai Foster. Spontaniškų pasisakymų procedūra pradės ponia Basesku. Dėkoju, ponė pirmininkė. Vieninga Europos oro erdvė turi pagaliau tapti realybę. Yra būtina, kad ją būtų galima naudotis, užtikrinant maksimalų saugumą. Visa tai bus reikšminga nauda tiek ekonomikos augimui, tiek darbo vietų kūrimui, tiek aplinkos apsaugai. Be kita ko, mes turim, turėsime tvariau besivystančią aviacijos sistemą. Manau, kad pažangos jau buvo pasiekta ir tą pažangą reikia remti, e, kad, kad ji plėtotųsi toliau. Mums reikia aukštos kokybės oro transporto paslaugų, ypač dabar, kai e, šio transporto rūšės apimtis auga. Mums reikia vieningo požiūrio visose valstybėse narėse į šią sritį bendradarbiavimas ir koordinavimas yra labai svarbus dalykai šiame kontekste. Dėkoju. Ačiū poniai Pasesku, dabar ponia Danelis. Ponas, atsiprašau. 2010. Dėkoju, ponia pirmininkė. 2010 balandį e, daugiau nei 100 tūkstančių keleivių patyrė e, Islandijos vulkano išsiveržimo pasiekmes. Ir tuomet jau buvo pastebėta, kad vieningas Europos dangaus, to vieningo Europos dangaus įgyvendinimo taisyklės nebegali laukti ilgiau, kai jis būtų gyveninti dabar. Praėjo du su pusę metų, atsidūrėme politinėje klavietėje ir e, matome, kad pasiūlytos taisyklės labiau yra panašios į utopiją ir vėl laukiame kažko, Laukiame, kad būtų įdėkti funkciniai oro erdvės blokai, o dabar mums juk reikia galiausiai rasti politinės valios, kuri įveiktų tą inerciją ir neveikimą. Būtina peržengti nacionalinį egoizmą ir susitarti dėl bendrų sprendimų. Neturime bijoti simbolių. Europos vieningas dangus yra tas projektas, kurio privalumai yra akivaizdus, bet tai taip pat yra ir labai stiprus simbolis, Europos vienybės simbolis, privalu to nepamiršti. Ačiū. Ačiū. Dabar kalbės kolega Ferreira. Ačiū, ponė pirmininkė. Bendro Europos dangaus projektas jau nuo pat pradžių buvo siejamas su mūsų transporto sistemos liberalizavimu. Ir iš tiesų yra dabar bandoma veikiau tą bendro Europos dangaus projektą suderinti su įvairių pasaulinių korporacijų ir koncernų interesais, o ne su piliečių e, interesais yra daugiausiai, aišku, e, kreipiamas dėmesys į oro bendrovės ir dėl to nukenčia, pavyzdžiui, darbo vietų skaičius, nu, nukenčia darbuotojai, mm, dirbantys oro linijose ir taip toliau ir panašiai. Todėl negalime taip pat pamiršti, negalime pamiršti nei to, kas vyko, nei nebegalvoti apie tai, kas bus kiekviena valstybė turėtų savarankiškai tvarkyti savo e, oro erdvę ir taip pat turėtų turėti galimybę atsižvelgti į savo ekonominę padėtį ir tuomet viskas vyks tvarkingai. Ačiū, ponui Ferrerą, toliau kolega bankiai. Ačiū, ponia pirmininkė. Mėlyi kolegos, visiškai sutinku su ponia Foster E, kuri savo pranešime kritikuoja, jog Europos komisijos darbos yra stipriai vėluojantis ir mes, e, mūsų žemynas praranda savo pozicijas e, pasaulinėme kontekste, o juk galėtume sukurti daugiau darbo vietų ir daugiau finansinės vertės. Reikia neužmiršti, jog, turime, jog naujoji programa E, finansuojama, e, tas finansavimas siekia 419 milijardų eurų. Ir e, mes ketin, norime sumažinti 50 milijonų tonų teršalų šiame sektoriuje. Mes turime kalbėti apie sąnaudų efektyvumą, apie ekonomiškumą, kai, kai kalbame apie personalo tinkamus mokymus, Ir e, Europos centrinėme regione e, kol kas mūsų e, oro aviacijos personalo atlyginimai siekia tik 50 procentų išsivyščiusių šalių atlyginimų. Pone Tiko, dėkoju, pone pirmininkė, kad būtų įgyvendintos bendro Europos dangaus taisyklės, mums reikia priemonių, kurių dėka būtų galima įgyvendinti ES tikslus oro transporto saugos rytyje. Turime siekti aukščiausių saugumo standartų. Remiu tokias programas kaip Galilėjo ir GNSS, nes jos padeda įgyvendinti Europos vieningo dangaus darbo atvarkį. Esu taip pat šalininkė to, kad svarbu turėti darbo atvarkę, kuri padeda atsvelgti ir komercinius iššūkius tam tikrus. Maničiau, kad 10 procentų bus sumažintas skrydžio laikas e, ir taip pat bus mažiau vėlavimų, galbūt sumažės taip pat ir lėktuvų bilietų kainas. Aš reikalauju, kad būtų atsižvelgiama į visus ES oro uostus. Jie, visi, jie visiems turi būti taikomos bendro Europos nagaus taisyklės, taip pat ir regioniniams oro uostams jos turi būti taikomos tokios pat. Dėkuoju. Ačiū, poniai Tikau. Pabaigoje kalbės kolega Mikolašik. Európsky vzdušný priestor patrí z viac ako 750. Dėkoju, ponia pirmininkė. Europos oro erdvė yra viena iš labiausiai apkrautų pasaulyje. Tas krūvis padvigubės iki 2030 metų. Tai reiškia, kad jeigu bendro Europos dangaus sistema būtų įgyvendinta, jeigu veiktų Cezar sistema laiku, tai reiškia, kad 27 valstybėse narėse būtų pajustas teigiamas poveikis tų valstybių BVP. Būtų per 300 tūkstančių darbo vietų sukurta, sutaupyta daug pinigų, mažiau išmesta į orą CO2. Visa tai yra tie dalykai, kurie rodo, jog turime kovoti už šių taisyklių įtinkamą gyvendimą. Dėkoju. Ačiū, ponai Mikolašek. Baigiame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Diskusiją užbaigs komisijos narys Pybalks. Pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai pranešimas dėl bendro Europos dangaus teisės aktų gyvendinimo pasirodo tikrai pačiu laiku, nes 2012 metai yra lemiami metai, galvojant apie bendrą Europos dangų. Ir siekiama sukurti devynis funkcinius oro erdvės blokus iki būtent 2012 metų e, gruodžio mėnesio. Dėl to tikrai sveikinu parlamento ir ponios Foster parengtą pranešimą ir čia pateikiamas mintis. Nuo pat pradžių apie bendrą Europos dangų buvo labai daug diskutuojama ir dar labiau suintensyvėjo tos diskusijos Limasolėje vykusiojo aukšto lygio konferencijoje visai neseniai. Ir šios diskusijos išvada buvo ta, kad pažanga daroma per nelik lietai ir dar vis e, nesulaukėme realio, realios e, naudos ir potencialo gyvendinimo. Todėl turėtumėm ir toliau nepaleisti iš akių šio klausimo ir turėti galvoje tai, kad um, navigacijos e, paslaugos iš tiesų kasmet kainuoja 5 e, milijardus eurų daugiau be bendro Europos dangaus sistemos. Taigi turime stengtis, kad tinkamai būtų gyvendinami šie teisės aktai. O kodėl tai nevyksta? Todėl, kad e, iš dalies trūksta politinės valios iš valstybių narių pusės. Europos komisija yra neseniai kreipusis į transporto e, ministrus valstybių narių su raginimu pagaliau laikyti savo įsipareigojimų ir priimti reikiamus sprendimus. Komisija ir dar labiau e, griežtins e, savo veiksmus e, ir dės visas pastangas reikiamas, na, o jeigu e, E, bus būtina taip pat netgi imsis ir teisinių sankcijų prieš tas valstybės narės, kurios nesilaiko šių teisės aktų. Kitas dalykas, jau daug, daug žingsnių esame padarę, bet vis dėlto um, rezultatų dar trūksta. Jie nepakankama, ne, nepakankami. Sutinku su jumis, kad um, veiklos rezultatų um, ramsti dar toliau reikėtų stiprinti ir turėtų aiškiau matytis funkcinių oro erdvės blokų e, įgyvendinimo e, pasiekimai taip pat. Komisija stengiasi įvairiais būdais matuoti pažangą daromą bendro Europos e, dangaus sistemos kūrimo srityje. Komisija taip pat sutinka su Europos parlamento siūloma jam pateikti ataskaitą 2015 metais, kurioje atsispindėtų bendro Europos dangaus projekto įgyvendinimo rezultatai ir taip pat būtų aptariama strategija dėl geresnio įgyvendinimo. Čia pabrėžiami principai jau egzistuojančių teisės aktų ir toliau išlieka galioti. Taigi dabar e, turėtumėm padaryti tik reikiamus pakeitimus tam, kad būtų supaprastintas teisės aktas ir kad būtų geriau jis įgyvendinamas. Jau dabar yra dirbama ties naujais pasiūlymais, kurie galėtų padėti veiksmingiau įgyvendinti bendro Europos dangaus teisės aktus. Yra formuojamos iniciatyvos, kurios taip pat tiesiog leistų sustiprinti šių teisės aktų taikymą. Ir 2013 m. pavasario mėnesį komisija pateiks apie tai reikiamą ataskaitą. Ačiū komisijos nariui Pybalks. Diskusija šią temą baigta. Balsavimas šio klausimu taip pat įvyks rytoj 18 val. Ponios ir ponai, kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra pono Bach pranešimas. Tai yra šio vakaro e,